Dear colleagues, good morning. Kolegos, labas rytas. Nors ne visi dar susirinko ir salėje nėra daug žmonių, bet man atrodo vis tiek, kad jo laikas pradėti šiandienos darbą. Kreipiuosi į jūri komiteto narius Pirmasis darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas, ar būtų pastabų, nematau. Tai tuomet laikome, kad mūsų darbo tvarkė yra patvirtinta. Ir aš tik tai norėčiau Jūs informuoti, kad koordinatorių posėdis prasidės rytoj 9 val. 45 minutės, o ne pusė 10, kaip buvo numatyta pradžioje. Daugiau jokių pranešimų neturiu pagal antrąjį darbo tvarkės klausimą. Taigi iš karto galime pereiti prie trečiojo ir dabar man labai malonu pasveikinti bendrą pirmininką, pona Claude Moraes, kuris, kaip jūs žinote, yra Libė komiteto pirmininkas. Ir trečiasis darbo tvarkės klausimas yra jungtinis komitetų posėdis kur mes išklausysime komisijos e, ataskaitos apie Europos teisėjų mokymus 2015 metais. Ir dabar norėčiau perduoti žodį iš karto bendrapirmininkui Klodui Morajasui. Ačiū. Pirmininkė, pavelai, mėly kolegos, man labai malonu kartu su Pavelu Svoboda pirmininkauti šiam bendram posėdžiui ir pasikeisti nuomonėmis apie plačiai apie teisėjų mokymus ES. Tai yra labai svarbus klausimas e, Lybė komitetui ir aš su Pavelu prieš pasidedant posėdžiui kalbėjau apie tai, kad Lybė komitetas labai rimtai į tai, tai vertina kartu su Jūri komitetu ir Juan Fernando, mano Lopes Aguilar, mano pirmtakas irgi siekė, kad tai taptų labai svarbiu mūsų bendradarbiavimo elementu. Taigi, laikina, nuo 99 metų tarybos sprendimo abipusis e, pripažinimo, abipusio pripažinimo principas yra įdėktas sutartyse ir tai yra e, svarbu, kalbant apie teisėjų mokymus civilinėse ir būdžiamosiose bylose. Libė komitetas turi kompetencijos civilinėse ir būdžiamosiose bylose ir mes labai džiaugiamės, kai galime kartu su jūri komitete dirbi, dirbti šioje srityje, nes mums tai yra labai svarbu. Ir čia turime vicepirmininkę Barbarą Kadriką ir Činičį, kurie neseniai baigė renkti pranešimą šioje srityje. Ir mums tai yra labai svarbu, turint omenyje mūsų komiteto darbo turinį. Uh, Tačiau abipusis pripažinimas šioje srityje reiškia, kad reikalingas pasitikėjimas tarp Europos teisėjų, prokurorų ir teisininkų. Reikalinga žinoti ir daugiau apie kitas teisinės sistemas ir sukurti europinę teisinę kultūrą. O čia dar reikia padirbėti, kad ta kultūra įsivyrautų. Dėl to Europos parlamentas ir paprašė, kad būtų sukūriama Europinė teisinė kultūra. Dešimtųjų metų Liepos mėnesio rezoliucijoje apie tai buvo kalbama. Sutartis suteikia kompetenciją ES mok... rūpintis teisėjų ir kitų teisės specialistų mokymais. Mes manėme, kad tai yra labai svarbus komponentas siekiant pasiekti rezoliucijoje apibrieštų tikslų. Taigi nuo gruodžio pirmosios dienos 14 metų pirmasis, šeštasis Lisabonos starties protokolas leidžia Europos teisingumo teismui užsimti visapusišką kontrolę, turint omenyje policijos bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą teisinėse bylose. Taigi tokios būtų mano e, pirminės pastabos ir dabar norėčiau vėl žodį duoti, suteikti ponui Pavelui. Ačiū, Klaudai. Aš turiu pasakyti, kad nei aš, nei jūs nesame pagrindiniai kalbėtojai, tai yra ponia Astola, iš šio klausimo yra uh, kompetentingiausia ji yra neseniai paskirta generalinė direktorė atsakinga už teisingumą ir vartotojų teisės Europos komisijoje. Taigi aš pirmiausia ir norėčiau pasveikinti e, Jūs, ponia, e, su nauju paskirimu ir iš karto norėčiau Jums suteikti žodį. Gerbiami e, parlamentarai, ponios ir ponai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pirmininkams, tai yra Teisės reikalų komiteto pirmininkui panui, ponui Pavelui, Pavelui Svobodai ir Piliečių laisvių komiteto pirmininkui Klaudui Moraesui už galimybę šiandieną pristatyti naujausius rezultatus, vertinant ES teisės specialistų mokymą. Ir aš kreipiuosi pirmąjį kartą į Europos parlamentą, eidama nauja savo pareigas, generalinės direktorės pareigas atsakingas už teisingumą ir vartotojų teisės Europos komisijoje ir man labai malonu kreiptis į Jūs ir aptarti esminius klausimus, kurie mums abiems visiems yra aktualūs. Kaip pasirūpinti, kad teisės specialistai, teisės praktikai visoje ES žinotų, kaip teisingai taikyti ES teisės aktus. Tai nėra savaime suprantamas dalykas ir tam reikia įdėti nuolatinės nuolatinių pastangų. Teisės aktai tampa veiksmingi praktikoje tik tuomet, kai įstatymai yra teisingai pritaikyti. Teisės specialistų mokymas yra esminis dalykas siekiant, kad veiksmingai būtų bendradarbiaujama tarp valstybinėse bylose, tokiu būdu sukūriama teis, Europos teisės erdvė. Tokie mokymai įkvepia gyvybę ES teisės aktams, o tie teisės aktai turi nuosekliai būti taikomi visose valstybėse narėse. Dėl to visi teisės specialistai, kurie dirba su bylomis, susijumė su, su, su, su nuosprendžiais arba e, teismų sprendimų įgyvendinime, turi nuolatos atnaujinti savo žinias apie ES teisyną. Aš puikiai suprantu, kad Europos parlamentas visapusiškai remia teisės specialistų mokymų stiprinimą Europos Sąjungą, Sąjungoje. Bandomasis projektas, kurį pasiūlė Europos parlamentas 2012 metais ir kurį gyvendino komisija 2013 metais ir taip pat 2014, leido pasiekti svarbių rezultatų, gerinant kokybę, mokymų kokybę, ypatingai teis, kalbant apie teisėjus, prokurorus ir advokatus. Jūsų rezoliucija dėl e, teisės specialistų mokymo padėjo pagrindus e, tokiems mokymams ir aš laukiu su, su nekantrumu. E, galimybės išsiaiškinti mokymo poreikius ir juos išspręsti. Šiandieną norėčiau pasinaudoti galimybę ir pristatyti naujausius poslinkius ES teisės specialistų mokymo srityje, ypatingai kalbant apie kovą su terorizmu ir radikalėjimu. Bet pirmiausia, norėčiau pateikti naujausios informacijos apie tai, kokia yra situacija dabar valstybėse narėse. Praėjus penkeriems metams po to, kai komisija 2011 metais užsibrėžė ambicingo tikslo apmokyti 700 tūkstančių teisės specialistų iki 2020 metų. Norint įvertinti pažangą, ar pasiekime 20 metų tikslo, komisija nustatė atsiskaitimo mechanizmą. Tokiu būdu mokymo paslaugų teikėjai gali prisidėti prie to proceso ES ir nacionalinių lygmenių. Mes bandome uh, analizuoti duomenis, atsižvelgiant į įvairias patirtis ir mūsų tikslas yra parengti tokį mechanizmą, kur yra įmanoma įvertinti, kur yra padaryta pažangos, o kur yra trūkumų. Ir taip pat tai yra labai svarbu, nes nėra kuriama ir didžiulė administracinė našta. Pakomentuosiu tendencijas, kokia dabar yra situacija. Geros naujienos yra tos, kad e, pastarų metų geros tendencijos e, teisės specialistų mokymo srityje išlieka. 2014 metais buvo daugiau nei 132 tūkstančiai teisės specialistų, kurie buvo apmokyti apie ES teisyną. Tai yra 30 tūkstančių daugiau nei 2013 metais. Praėjus ketveriems metams po 2011 metų mes įpusėjome siekiant 2020 metų tikslų. Jeigu dabartinis dalyvavimo lygis išliks toks, koks yra dabar, ateinančiais metais 2000, iki 2020 metų mes netgi pasieksime daugiau neužsibrėžėme. Yra šiek tiek tokių naujovių mūsų ataskaitoje. Vėlgi 2014 metais dalyvavimo lygis išaugo, kalbant apie visas teisės profesijas. E, teisėjai ir prokurorai yra, aišku, svarbiausi e, subjektai e, ir Europos teisėjų mokymo tinklo paramos dėka, tinklas yra finansuojamas iš ES biudžeto, notarai taipogi kur kas aktyviau dabar dalyvauja tuose mokymuose, nuo 21 procento iki 31 procento išaugo apmokamų specialistų skaičius 2014 metais. Jie pasinaudojo ES finansinę paramą mokymams susijusiems su aktualiais klausimais, pavyzdžiui, nauji teisės aktai, e, paveldėjimo reglamentas, taip pat pripažinimas dėl, e, pripažinimas dėl bylų gyvendinimo komercinėse ir civilinėse bylose, taip pat tai siejama ir su finansinė parama, kurią teikia ES, bandant didinti samoningumą apie tai, kaip svarbu yra gauti mokymus teisės specialistams. Taigi šiais metais mes įvertinome visas valstybės narės atskirai, kiek teisės specialistų buvo apmokyta. Tai tik iš dalies parodo, kokia yra situacija, nes vis dar trūksta duomenų iš privačių mokyklų ir labai sudėtinga advokatų asociacijoms, teisės asociacijoms išsiaiškinti, kiek yra tokių mokymo paslaugų tiekėjų ir gauti skaičius iš jų dar labai svarbi priemonė siekiant didesnės pažangos ir aktyvesnio teisėjų dalyvavimo yra teikti lengvai prieinamą informaciją apie mokymo veiklą ir mes ir toliau bandome įtraukti Europos mokymo platformą ir ES finansuojamas e, platformas e, tam, kad būtų galima prisidėti prie elektroninio teisingumo platformos. Tokiu būdu teisės specialistai visoje Europoje galės gauti tikslinį mokymas, savo pasirinktą kalbą visoje Europoje. Ataskaita taip pat rodo, kad labai nedaug yra e, mokymų e, apie ES teisės aktus e, teismo darbuotojams ir anstoliams. Ir anstoliai turi užsienio teismų sprendimus įgyvendinti ir dėl to tokios žinios jiems yra labai reikalingos, kalbant ir apie teismų užsienio teismų registrus. Dėl to komisija kasmetinę savo konferenciją praeitų, mėn, praeitų metų spalio mėnesį, būtent mėnesį ir skyrė šios konkrečios profesijos antstolių mokymams. Tai buvo puikia galimybė padaryti išvadas apie tai, kaip svarbu keistis patirtimi ir geriausia praktika Europos Sąjungoje. Teisės specialistai prašė tolesnio ES finansavimo ir pabrėžia tai, kad reikalinga kuo galima geriau pasinaudoti esamais mokymo kursais ir struktūromis, pavyzdžiui, Europos Teisės akademija, ERA, taip vadinamąją, arba Europos viešo administravimo institutu, EPA. Aš manau, kad ši konferencija paskleidė daugiau žinių ir suaktyvino susidomėjimą ES teisės aktų mokymais antstoliams ir teismų darbuotojams. Taip pat mūsų ataskaita rodo, kad yra skirtumų, kiek dalyvauja e, teisės specialistai įvairiose valstybėse narėse. Labai svarbu, kad kompetentingos nacionalinės institucijos ne tik žinotų apie mokymo poreikius, bet taipogi ir skirtų reikiamas priemonės. Dar trumpai apie ES indėlį. Teisės mokymai ir teisės specialistų mokymai yra valstybių narių atsakomybė, tačiau teisės e, praktikų mokymo mokyklos tokios yra galimybė skatinti mokymą, teisės specialistų mokymus Ir čia ES gali prisidėti keliais būdais. Pirmiausia, skirti finansavimą, didinti mokymų kokybę ir kur, kur, kuo galima greičiau reaguoti į mokymo poreikius. Ir aš labai trumpai norėčiau pakomentuoti visas tris, visus tuos tris elementus. Pirmiausia, kalbant apie finansinį ES indėlį, aš džiaugiuosi, kad daugiau finansavimo galimybių bus numatyta e, teisės specialistų mokymams ateinančiais metais. Teisingumo finansavimo programa daugiau nei 130 milijonų eurų skyrė per septyniarių metų finansavimo laikotarpį tokiems mokymams ir jau pradėjome naudoti tas lėšas. Ir kasmet IGTN e, bus numatyti specializuoti kursai teisės specialistų mokymams ir pirmasis toks pasiūlymas buvo 5 milijonus eurų skirti 2014 metais. Ir rezultatai rodo, kad pirmiausia išaugo susidomėjimas tokiais mokymais, buvo daug paraiškų pateikta, 5 milijonų biudžetas dabar jau išnaudotas, nes 22 mokymo projektai, aukštos kokybės mokymo projektai buvo parengti. Kalbant apie projektų temas, norėčiau paminėti civilinės teisės projektas, taip pat e, dėmesys skiriamas naujiems teisės aktams, paveldėjimo reglamentas, pavyzdžiui, taip pat e, civilinės ir komercinėse bylose primamų sprendimų pripažinimas ir gyvendinimas. Kalbant apie baudžiamą teisę, projektai susiję su procedūrinių teisių paketu, e, nusikaltimų aukomis arba sulaikimo alternatyvomis ir panašiai. 2014 metais buvo pateiktas pasiūlymas e, dėl konkrečiai e, teismų darbuotojų apmokymo. Tai reiškia, kad procesas vyksta ir yra įtraukiami ir šie e, specialistai. Ir dabar mes bandome įvertinti 2015 metų pasiūlymą dėl konkurso, dėl mm, teismų specialistų mokymo ir vėlgi mes nebejoju skirsime finansavimą puikiems projektams. Kalbant apie kokybę, kokybė dar svarbiau nei kiekybė. Mūsų generalinis direktoratas nuolatos siekia pagerinti mokymo kokybę ir galiu pateikti pavyzdį. Praeitais metais mes labai artimai bendradarbiavime su įvairiais ekspertais iš Europos em, teisės specialistų mokymo institucijų ir rezultatas yra tas, kad patarimai e, mokymų tiekėjams buvo parengti, bandant, bandant e, nurodyti, kaip geriausiai tobulinti mokymo veiklą ir kad tokie patarimai galėtų būti taikomi visose ES rytise ir dar plačiau bet kokiai mokymo veiklai, kuri yra susijusi su teisės praktikais. E, šis gidas bus e, išverstas į, vadovas išverstas į visas ES kalbas ir padalintas įvairių profesijų atstovams. Ir tie patarimai, tas vadovas yra ir mūsų generalinio direktorato portale patalpintas. Dabar labai trumpai turėčiau pakomentuoti kylančius poreikius. Mokymo poreikiai nėra visuomet stabilūs. Atsiranda naujų mokymo poreikių reguliariai ir mes turime lankščiai juos numatyti ir kiek įmanoma patenkinti. Na ir dabar pakomentuosiu dar naujus poslinkius. 2015 metais po tragiškų teroristinių išpolių komisija ėmėsi įvairių priemonių, kad teisės specialistai ir praktikai galėtų geriau dirbti kovos su terorizmu ir radikalėjimu srityje per tikslinius mokymus ir ES e, mokymų tinklas numatė atitinkamas veiklas teisėjams ir prokurorams, kur daugiausia kalbama apie tai, kaip kovoti su terorizmu, kaip užsimti prevenciją, susiekimu, e, radikalėjimo elementų ir panašiai. 2015 ir 2016 metais keturi seminarai bus surenkti apie teisinį pagrindą, kaip kovoti su terorizmu ir užkirsti kelią radikalėjimui. Taip pat numatę esame e, keistis patirtimi, kad praktikai galėtų mokytis vieni iš kitų. Ir tokie mokymai vis dar vyksta, tačiau e, pirmi preliminarūs rezultatai daug žada ir rodo, kad e, gerai apmokyti teisės specialistai gali prisidėti prie kovos su šiuo reiškiniu. 2015 metais, birželio mėnesį, buvo pateiktas pasiūlymas, pusantro milijono eurų buvo skiriama e, mokymo programoms kovai su terorizmu ir radikalėjimu. Mūsų generalinis direktoratas pateiks tuos pristatytos projektus konferencijoje, kurie bus surengta gegužės 10 dieną kartu su uh, atitinkamų tinklų. Ir taip pat e, kviesime į tą konferenciją ir Europos parlamento atstovus. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pasikeisti nuomonė, nuomonėmis ir įvertinti tolesnius žingsnius mokymų e, srityje, kovojant su terorizmu ir radikalėjimu. Bet pabaigai dar norėčiau paliesti vieną temą, dėl kurios šiek tiek esu sunerimusi. Pirminiai mokymai apie ES teisės aktus jauniems praktikams. Mes e, pamatėme, kad tie pirminiai mokymai apie ES teisės aktus labai e, nedažni, ypač kalbant apie jaunus specialistus. Ir labai svarbu sukurti tą ES teisės kultūrą nuo pat uh, pradžių, įtraukiant, kuo galima jaunesnis specialistus, abipusės žinios, abipusės pripažinimas gali būti skatinami įtraukiant naujus teisės specialistus, praktikus iš įvairių jurisdikcijų. Nauji teisėjai, prokurorai gali pasinaudoti atitinkamą programą, e, kurią įgyvendina teismų tinklas, tačiau nepaisant įvairių e, pastangų, kurių ėmėsi atitinkamos uh, institucijos mes vis tiek matome, kad reikia dar daugiau padirbėti, kad iki 20 metų visi naujai paskirti teisėjai ir prokurorai būtų sudalyvavę dviejų savaičių mainų programoje. Ir bendrai dalyvavimas šioje programoje yra nepakankamas, tik, tik 50 procentų visų naujų specialistų, naujų teisėjų ir prokurorų dalyvauja tokioje programoje. Komisija su tinklu ir valstybėmis narėmis dirba iš vien, kad išsiaiškintų, kodėl ECOS programa nėra taip veiksmingai pasinaudojama. Ir mes taip pat manome, kad tie pirminiai mokymai apie ES teisės aktus yra labai svarbus visiems jauniems praktikams, te, advokatams, notarams, e, antstoliams, e, teismų darbuotojams. Kuo greičiau jie susipažins su ES teisynu, tuo greičiau galės pritaikyti tą žinią savo teisinėje kultūroje ir tokiu būdu bendriau, bendrų pagrindų būtų interpretuojama ES teisė. Taigi aš norėčiau pasinaudoti progą ir paprašyti jūsų paramos e, jūsų rinkiminėse apygardose paskatinti norą tarp teisės, jaunų teisės praktikų pasinaudoti tokiamis programomis ir iš pat pradžio, nuo pat karjeros pradžios gauti tas žinias. Tas yra reikalinga, jeigu mes norime, kad ES teisės aktai būtų vienodai nuosekliai taikomi visoje ES. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad noriu ir toliau artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad teisės specialistų mokymai būtų svarbus mūsų darbo atvarkėje ir aš ir toliau laukiu tolesnio darbo, siekiant bendro mūsų tikslo būtent, kad ES teisė būtų taikoma gerai apmokytų teisės praktikų visoje ES. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime abipusį pasitikėjimą ir tikrai sustiprinsime Europinę teisingumo erdvę. Dėkoju. Thank you very much, madam. Labai ačiū gerbiamoji už jūsų vertingą informaciją. Mums liko laiko klausimams ir tikiuosi atsakymams. Pone Regnar. Dankeschön, danke, her, herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Labai ačiū, dėkuoju Jums už pristatymą. Teisės įgalų komitete mes stebime informaciją ir žiūrime, kas vyksta ir mes žinome, kaip svarbu yra tai, ką jūs pasakojate. Ypač, kai e, žiūrime tokius žmonės, kai naudojasi, kurie naudojasi tomis priemonėmis praktikoje ir tinkamas mokymas yra labai reikalingas. Aš išklausiau jūsų ir turiu porą klausimų. Jeigu pažiūrėsime į lentelės, tai matome, kad yra dideli nacionaliniai skirtumai, kalbant apie pasirengimo lygį taip pat apie praktinius poreikius tolesniam mokymui. Tai tikrai yra didžiuliai skirtumai. Kodėl taip yra? Gal galėtumėte papasakoti apie priežastį šitų skirtumų tarp valstybių narių? Antras klausimas yra susijęs su tuo, kaip organizuojami mokymai. Tai yra procedūra. Aš žinau apie ERA programą, bet man kila klausimas, jeigu kalbam apie tokį didelį mastą, tai aš įsivaizduoju, kad pirmiausia mokymai vyksta nacionaliniu lygmeniu Tai kokie yra pasikeitimai, kokie yra mainai tarp e, teisėjų, įvairių teisininkų ir kiek, kokie yra mainai su um, specialistais iš užsienio, kai kalbam apie darbuotojus, nuolatinis darbuotojus, tai aš, esu, aš žinau, kad būtų naudinga jiems, pavyzdžiui, kad susitiktų Vokietijos teismo narys su maltiečiu ar kažkas, ir tai tikrai yra labai naudinga teismų darbuotojams. Tai aš norėčiau paprašyti apie, papasakoti apie programas, kai kalbant apie Austriją, Austriją, Airiją, ar yra mainai tarp šitų specialistų, ar yra, na, tokių bendrų programų, program, mokymo programuose. Ir galbūt tiek, jeigu galima, tai aš dar turėsiu vėliau klausimų. Thank you for the question. Ačiū už klausimus. Visų pirma, apie skirtumus tarp valstybių narių. Kaip žinote, aš neseniai užėmiau šitą postą, bet ką esu girdėjusi iš anksčiau, tai galbūt tai bus naudinga jums pateikėt atsakymą. Teisėjų mokymas yra skirtingai organizuojamas įvairiose valstybėse narėse ir kai kuriuose valstybėse yra pakankamai duomenų, kadangi organizacija yra galbūt labiau centralizuota, bet pavyzdžiui, iš mano šalies, iš Suomijos, tai aš žinau, kad mokymai yra labai išblaškyti. Tai aš manyčiau, kad ne visi duomenys yra šitame pranešime. Aišku, aš dabar skaitau viską, žiūrėdama iš suomiškos pozicijos, tai aš suprantu, kad e, kai kuriais atvejais mūsų duomenys turėtų būti kitokie, skaičiai didesni. Tai iš dalies dėl to, kad yra skirtingi duomenys, nepagankami duomenys, o iš dalies tai, kad ne visose valstybėse narėse yra tokia mintis, kad reikia tai vykdyti mokymus tam pat pradžių. Toliau, dėl kito klausimo, aš žinau, kad ES skiriamas finansavimas yra tarp valstybinėms mokymams. Tai yra tas mišinys, tas kombinacijos. Ir mintis ir yra, kuo daugiau užtikrinti mainus ir tai geriausias būdas mokytis. Bet jeigu jūs pagėdautumėte, aš galėčiau pateikti jums tikslesnių duomenų šio klausimu. Labai ačiū, paneginyčiai. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti abiems pirmininkams už tai, kad surengėte šitą posėdį tokiu klausimu, kuris mums yra ypatingai svarbus. Norėčiau padėkoti poniai Stolą už pasisakymą ir už puikų darbą, kuris yra atliktas skleidžiant informaciją teismų teisės darbuotojų plotmėje. Tai į... svarbiausia ne vien tik tai, kad mes turim turėti tinkamą informaciją tam, kad skatintumėm pasitikėjimą ir kurti e, teisingumą erdvę Europoje. E, buvo tikrai rimtų e, išpolių ir nelegalų žmonių gyvenimo, gabenimo atveju, apie kuriuos jūs minėjote, tai ir tai reikėtos problemas reikėtų įveikti, o tam reikia tinkamo mokymo, nes mokymas yra esminė praktikų teismų specialistų darbo dalis. Tai aš tikrai džiaugiuosi tuo, kas yra padaryta iki šiol. Tačiau e, jaučiu pareigą pasakyti, kad reikia tinkamo, veiksmingo mokymo, veiksmingo ir efektyvaus mokymo. Taigi, e, pratesiant tai, ką sakė kolegė, kaip e, vyksta mokymas konkrečiose e, valstybėse narėse. Italijoje pas mus yra specialus universitetai e, teisininkams, teisėjams, be, jie teikia mokymą, bet ar įsivaizduojate, kad būtų ryšiai tarp nacionalinių teisės fakultetų ir universitetų ir europinių mokymo įstaigų. Galbūt galėtume e, daryti mokymus dėstytojams, mokytojams ir tuomet e, šie mokymai vyktų ir mūsų šalyse. Jūs kalbėjote apie tą ankstyvąjį mokymą, mokymą jaunimui ir ar galima būtų bendradarbiauti su universitetais nuo pat pradžių. Aš kalbu apie universitetus, kurie e, jau vykdo tokius mokymus. Tai galbūt tai būtų būdas teikti mokymus jauniems žmonėms, kurie ketina tapti teisininkais. Ačiū. Um, thank you very much. Labai ačiū. Visų pirma, dėl tinkamo veiksmingo mokymo ir ryšių tarp uh, nacionalinių e, e, universitetų arba teisės fakultetų, kurie ruošia teisininkus. Taigi yra projektai EGTN, yra dirbama kartu ir tai yra labai reikšminga. Ir čia aš manau svarbiausia yra tai, kad tie, kas organizuoja mokymus įvairiose valstybėse narėse, yra gana skirtingi. Ir jie užsima bendradarbiavimu. Kai dėl bendradarbiavimo su universitetais, aš supratau, kad universitetai yra šio pasiūlymo dalis. Tai yra tam, kad, yra, kad būtų skirtos e, stipendijos. Bet aišku, tai vėlgi viskas vykdoma tarp valstybinių mastų. Iš patirties aš žinau, kad yra labai svarbu, kad universitetai, kurie rengia teisininkus, e, jau dėstytų ES teisės kursą ne vien kaž, kaip kažkokį atskirą dalyką, bet kad tai būtų dalis nacionalinės teisinės sistemos. Kadangi kartais pagrindinis dalykas yra suprasti struktūras, kokie yra skirtingi lygmenys. Dėkuoju, panas Buda. Dėkuoju. Dėkuoju abiems pirmininkams ir norėčiau pasveikinti ir padėkoti poniai direktoriai už pasisakymą, palinkėti sėkmės. Aišku, nuolatinis mokymas yra labai svarbus teisininkams, nes jeigu yra du teisininkai, tai gali būti trys nuomonės. Ir kad kaip nebūtų mes turim mokymus vykdyti nuolat. Ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Aiškinantis ir analizuojant dabartinis teisės aktus, ka, kurie teisės aktai galėtų kliudyti įgyvendinimui. Problemas su garsu, garso sistema. Norėčiau užklau, paklausti, ar jūs galvojate, kad nevertėtų įvertinti dabartinis teisės aktus, kurie galėtų sugelti dabartinis te... konfliktus ir, pavyzdžiui, teisės aktai žemės ūkio srityje, pagal tam tikrus reglamentus e, ar pataisyklės tam, kad būtų galima pasinaudoti Europos fondo pagalbą, galima naudoti tik tai lengvai žemės ūkio techniką, kai nėra apibriešties, kas yra tokia, tokia, tokia įranga. Todėl teismai, kurie turi e, spręsti tokias bylas, turi didelių sunkumų, kai reikia vykdyti, įgyvendinti teisės aktus. Galėčiau pateikti daugiau panašių pavyzdžių, tai aš manau, kad yra labai naudinga, kad jūs atsižvelgtumėte į dabartinius teisės aktus, kurie galėtų sukelti e, teisinius konfliktus. Labai ačiū. Manau, jūsų klausimas siejasi iš tikrųjų su geresniu reglamentavimu. Mano šalyje ir taip pat čia aš manau, kad pasidarė akivaizdu, jog ko mums labiausiai reikia, tai geresnio reglamentavimo, geresnio teisės aktų parengimo ir geresnio poveikio vertinimo. Ir aš manau, ateityje tokios situacijos, kaip jūs apibūdintumėt, neturėtų iškilti, neturėtų jų būti, nes tai reikėtų numatyti pačioje pradžioje. Bet aišku, teismai visą laiką turės aiškintis tam tikrus nukreipimus teisės, teisės sistemoje ir teisėjai turėtų būti apmokomi, kaip e, išsiaiškinti tokius dalykus. Tai aišku, tai turėtų būti teisėjų mokymo dalis. Thank you. Dėkoju. Pone Kudrytska. Ja również gratuluję. Aš taip pat labai nuoširdžiai dėkoju, ponė direktorė, ir sveikinu paskyrusi naują postą. Ir norėčiau kreipti dėmesį vieną dalyką. Jūs, ponė direktorė, minėjote, kad būtų gerai, jeigu mokyklose, universitetuose būtų dėstama Europos sąjungos teisė, kad tai būtų kaip studijų dalis, o ne konkretus mokymo dalykas. Ir, ir Lenkijoje ir kitose valstybėse narėse, naujose narėse tokios studijos, tokie kursai yra. Ir yra mažėjantis skaičius studentų, kadangi jos yra su, e, koncentruotas į e, Europos teisę, į e, šaltinius, į jų hierarchiją, į teisės aktus ir atrodo, kad patirtis tai šitų mokymų, šitų studijų galėtų būti naudinga ir valstybėms narėms, nes aš žinau, kad kaip teisėjai, prokurorai, teisininkai, advokatai ir taip pat studentai, jie turi geriau suprasti Europos e, politiką, geriau suprasti, o ne vien tik tai tą Europos teisės taikymą. Jeigu jie nesupras žemės ūkio politikos Europos pagrindinių teisų ir laisvių apsaugos politikos Europos e, kovos su terorizmu ir nusikalstamumu politikos, Europos aplinkos saugos politikos, tai jeigu jie to nesupras, tai kaip jie taikys ES teisę tokiuose politikos rytise. Jų darbas bus, na, aišku, tai priklausys nuo jų pačių aiškinimo ir bus labai skirtingas. Tai atrodo, kad jūs turėtumėte pasinaudoti ir pasinaudoti ir sukurti tokias Europos institucijas, kurios vykdo mokymo didaktinį darbą ir e, kalba apie Europos politiką, pavyzdžiui, e, Europos viešai administravimo grupė, kuri egzistuoja Briuselyje, taip pat European Institute of Administrative Science, dėl to, kad tik tada kai žinosim šitas Europos politikos sritis, tik tuomet galima bus pasakyti, kad teisininkai ir visi dirbantis panašiose e, profesijose, jie supranta tą teisę, kurią jie privalo įgyvendinti. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Manau, porą dalykų. Aš manau, kad kalbant apie teisės studijas universitetuose turėtų būti tokie kursai, kurie suteikia bendrą vaizdą, kokia yra teisės sąranga e, Europos Sąjungoje. Ir tu ten e, nuo ES teisės perinama prie valstybės narės teisės, bet ES teisė turėtų būti mokoma kartu su kitais dalykais, pavyzdžiui, kaip kitų dalykų dalis, kaip, pavyzdžiui, dirbti žemės ūkio srityje. Ir jūs teisingai sakote, kad teisininkai turėtų žinoti daugiau apie politiką, apie visuomenę ir tai yra užduotis kiekvienam iš mūsų, kad teisininkai nebūtų kažkokie technokratai, kurie tik tai įgyvendina arba siaurai taiko tas nuostatas teisės aktų, bet turėtų būti platesnis supratimas ir aš manau, kad tai yra susijęs ir su visais klausimais, mokym klausimais teisės srityje. Dėkoju, ponė Delvo. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasveikinti pasiekus tokią sėkmę teisės specialistų mokymo srityje ir aš labai trumpai, kad kadangi mano klausimas siejasi su kolegės Žiničių klausimu, tai universitetų vaidmuo. Vienas patiksinimas, ar yra konkrečios programos finansuoti, pavyzdžiui, bendradarbiavimą teisės profesorių, dėstytojų ir ar yra, pavyzdžiui, mokymo programos, kurias universitetai galėtų dalintis įvairiuose e, valstybėse narėse. Thank you very much for... Labai ačiū už klausimą šie fondai negali būti duoti arba skirti mokymui universitetuose, bet žinoma, universitetai gali būti, na, dalis, kaip čia pasakius, grupės dalis, kuri prašo e, išmokų arba stipendijų teisės specialistų mokymui bet atskirai tai jie negali prašyti pinigų mokyti teisininkams universitetuose. Tai, tai yra skirta praktikams. Panas Kesta. Ja, vielen Dank auch für Ihre Ausführungen. Labai ačiū už visas pastabas jūs dirbate labai svarbioje srityje, dirbate svarbioje srityje, kurie mes turėtume remti, tai yra teismų teisėjų mokymas, teisė teisėjų mokymas Europos Sąjungoje. Aš norėčiau paklausti, kokie yra planai, e, kokios sritis yra svarbiausias ateityje e, šito mokymo srityje ir kaip vertinamas visas mokymo programos. Ir kai kalbės, jeigu kalbam apie esmę, apie kokybę, Ar tai irgi galima vertinti, kad mes galėtume daryti išvadas, tai yra, kiek šitos mokymo priemonės yra e, sėkmingos, kokių pagidaujimų e, tikslų jos pasiekia, ar jos pasiekia tos tikslus, ko mes, kurių mes norime, kad pasiektų. Labai platus klausimas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mechanizmas, kuris yra įgyventinamas praktikoje, yra tam, kad būtų aišku, kas vyksta valstybėse narėse. Šiuo metu yra, kalbam apie kokybinį lygmenį, o kokybės, kokybė išmatuoti visuomet labai sunku. Bet pasiūlymai vertinami, kai yra prašoma finansavimo, tai tuomet jie ir, tai yra ir e, tuomet taikomi kokybiniai e, indikatoriai. Kai dėl e, dalykų, kur teisininkai turėtų būti mokomi. Kaip sakiau, dabar pirmiausia mokomi teisėjai ir prokurorai ir e, reikia tęsti ir mokyti ir teismų darbuotojus ir taip pat e, e, antstolius. Ir mano tikslas yra išsiaiškinti, kaip pagerinti jaunų teisinės specialistų mokymą, nes tai yra labai svarbu. Ne vien tik tai teisėjų, bet visų dirbančių teisės specialistų yra labai svarbu, kad jie nuo pat karjeros pradžios suprastų visą es teisės struktūrą ir es teisės kultūrą. Ir kai dėl konkrečių dalykų, tai labai platus dalykas, kaip sakiau, yra civilinės teisės, baudžiamosios teisės klausimai Taip pat e, komercinė teisė ir e, procedūrinė būčiamoji teisė, pagrindinės teisės, vėlgi yra labai svarbus klausimas, kadangi tai yra tai, kas yra susijęs su kiekvienu mokomoju dalyku, kiekvienu klausimu, kurį turime. Ir taip pat ir naujos e, tendencijos po, iškilusias po tragiškų išpolių Europoje. Taigi e, sekti teroristus ir kovoti su radikalizavimu. Ir dėl to yra labai e, svarbu, kad na, labai dažnai mes galime mokyti žmonės, kaip identifikuoti, atpažinti dalykus, kad teisėjai suprastų, kokią bylą jie nagrinėja. Ir taip pat, pavyzdžiui, ir teisėjams, reikia, kad teisėjai geriau žinoti, kokios bausmės būtų tinkamiausias kiekvienu atveju. Ar protinga būtų siūsti asmenį į kalėjimą, galbūt tam, kad jisai dar labiau būtų radikalizuotas, ar būtų taikyti geriau kitokią bausmę ir bandyti reintegruoti šitą žmogų. Tai čia, aišku, yra labai plati ir naujas rytis, kurioje turėtume dirbti. Dėkuoju, panas Tapretum. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, e, man esu dėkingas už tą frazę, kad teisininkai nėra technokratai kaip jūs pasakėte. Tai aš norėčiau, kad tai būtų prisimenama, nes teisininkai čia nėra vien tik tam, kad taikytų techninės taisyklės, bet taip pat ir tam, kad vertintų iššūkius, su kuriais susijusi, vis, kurie patiria visuomenė. Ir čia taip pat aišku, ir universitetų vaidmuo neleidžia mok, stabdyti techninio mokymo, aišku. Aš galiu pateikti pavyzdį mm, Prancūzijai, profesorius mm, Mišel Klatie, kur jis e, tikrai pa, parengė labai didžiulį didžiulį darbą ir kuris teigia, kad ne, ir, Europos kūrimas nesibaigia institucijų prašymu. Ir ką norėjau pasakyti, kalbant apie teisėjų mokymą ir ypač teisės specialistų mokymą, tai nereikėtų sumažinti, susiaurinti e, šito mokymo vien tik tai kitos techninės dimensijos. Kai dėl ES teisės supratimo aišku, taip ją reikia suprasti, tai labai svarbu. Ir taip pat pagrindinių ES šalių teisė taip pat reikalinga, Bet kai kalbant apie Europos teisinę kultūrą, tai man čia kyla rūpeščių. Aš norėčiau pateikti Jums e, pavyzdį savo nuogastavimo. Mes dažnai kalbant apie pagrindinės žmogaus e, teisės. Aš prancūzas noriu pasakyti, kad mano. E, e, protėviai buvo Vokietijos kilmės, kurie prie, tiesiog turėjo persikėlę į Vokietiją. Ir mes dabar turim e, tokias e, savokas, kurios ateina iš XIX amžiaus ir e, yra, e, pavyzdžiui, Vokietijos istorija, ir kur žmogus teisės suprantamas kitaip, ir aišku, žmogus teisės yra, turi suderinti holistinę ir individualistinę filosofiją, nes, pavyzdžiui, Lukvarie, e, taip sakė, tai suprantat, yra labai pavojinga pateikti tokį mokymą taip labai vienodą visiems europiečiams, bet nereikia pamiršti, kad kiekvienas turi savo konkrečią teisinę kultūrą. Ir aišku, reikėtų derinti e, visų kultūrų derinimą, bet reikėtų gerbti savo nacionalinį teisinę kultūrą. Tai tokios būtų mano pastabos. Um, I... Labai ačiū. Aš manau, čia mes kalbam apie e, klausimą, kas yra pat, dalinimasis patirtimi. Kai dėl mokymo praktikams, tai, tai ne vien tik tai teisinis, techninis mokymas, bet tai yra ir teisinės temos plates, platesnės, platesnio masto taip pat yra įgūdžiai. Ir kaip minėjau, keitimasis patirtimi ir tarp valstybiniai elementai iš tų mokymų taip pat egzistuoja tam, kad būtų sprendžiami tokie klausimai, kuriuos jūs ir minėjote. Kaip žinome, ta teisinė kalba, mes vartojam tos pačius e, žodžius, tos pačius terminus e, skirtingiems dalykams ir skirtingus žodžius tam patiems dalykams. Tai reikia, kad teisininkai tai suprastų, kad jie mechaniškai netaikytų tų terminų, bet kad jie suprastų, kas slypi už šitų terminų. Taigi tikiuosi, kad kai vyksta tarp valstybinis toks mokymas, mes galim spręsti ir tokius klausimus, kuriuos jūs minėjote. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Dabar mūsų Norinčių užduoti klausimus sąrašas baigėsi. Dėkuoju gerbim ponė už tai, kad atvykote su pas mus šiandien. Linkime jums visko paties geriausio jūsų naujame darbe. Ir norėčiau dar suteikti žodį Libe e, pirmininkui Klodmarajas. Labai ačiū, Pavelai. Na, aš norėčiau tik taip pasakyti, kad e, sveikinu ponę Kiną ir linkiu jums visko geriausio lybė vardu. Vienas iš jūsų iš klausimų, atsakymų, kuriuos jūs pateikėte, kalbėjote apie baudžiamąją teisę ir daugelį lybė narių, e, kurie dirba šitoje srityje e, baudžiamoji ir civilinė teisė, kur kalbam apie, nacional... apie žmogaus teisės, tai teisininkai yra būtent tose pirmosiose gretose. Ir aišku, kad mokymai turi būti paties aukščiausio lygio. Tai tikrai labai realūs ir praktiški klausimai. Tai labai džiaugiamės, kad vyksta bendradarbiavimas su jūrė komitetu, su pirmininku ir e, sprendžiami šitie klausimai. Taigi dėkoju už bendradarbiavimą ir sėkmės jums, jūsų naujame darbe ir dėkoju komiteto nariams, kurie yra šiame posėdėje. Dėkoju.